Darf Sie bitten Platz nehmen? Ich gebe die Ergebnisse. Taigi, galime skelbti rinkimų rezultatus. Iš viso balsų 729 atiduotų biuletenių, negaliojančių 12. Galiojančių biuletenių atiduota 717. Tai reiškia, kad absoliuti dauguma buvo 359 balsai. Dabar perskaitysiu balsų skaičius alf, alfa, abecėlės tvarka. Kastaldo 113, ponė Kretų 342, ponas Čarnecki 240, Pone Galpelc 400, pone Gijom 334, ponas Lamsdorfas 311, ponė Lunaček 222, ponė Meginis 441, ponas Papadimulis 153, ponas Reinas 153. 327, ponas Zasoli, 340, ponas Tajani, 452, ponas Valkarsel Siso, 406, ponia Valian, 394 ir ponas Vylandas 437. Absoliuti dauguma, vadinasi, buvo pasiekta šiais atvejais ponas Tajani, ponė Meginės, ponas Vylandas, ponas Valkas Elsiso, ponė Galpelts ir ponė Valian. Surinko absoliučią daugumą. Taigi sveikinimai šiems kolegoms, jie išrinkti Tai reiškia, kad aštuonis postus dar turime paskirstyti, reikės antrojo balsavimo. Jeigu nėra papildomų pastabų, darau prielaidą, kad pirmojo balsavimo kandidatai išlieka tie patys, iškėlė savo kandidatūras. Niekas neprieštarauja tam. Kandidatūros išlieka, Taigi iš karto siūlyčiau ir pradėti tuomet antrąjį balsavimą. Ponas Weberis dar norėtų pasisakyti. Pone pirmininkė, norėčiau paprašyti dešimčiai minučių trumpai nutraukti posėdį, kad būtų galima pasitarti. EPP frakcija ir, ir kitos frakcijos dar norėtų e, aptarti rezultatus, kaip toliau elgtis. Tuomet siūlau tęsti posėdį 17 val. 20 minučių. Kol kas nutraukėme posėdį.